vieni kitus ir atsibučiavo ir manau, kad galime pereiti prie paaiškinimų dėl balsavimo motyvų. Mamikins. Ponas Mamikins. Mėly kolegos, dabar periname prie pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų ir turime išklausyti kolegų. Dabar e, Sandros Kalnietės pranešimas dėl bendradarbiavimo partnerystės ir bendradarbiavimo sutarimo su Vietnamu. Ponas Mamikins pirmasis, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau tiesiog pasakyti, kad Europos istorija rodo, kad mums reikia keisti įvairius susitarimus kad būtų galima atsižvelgti į plėtrą. Čia kalba eina apie Kroatiją. Kalbant apie santyk, Kroatijos santykius su Vietnamu, daugiau nei 20 metų oficialiai yra plėtojami santykiai tarp dviejų šalių, tačiau nei viena iš šių šalių neturi nuolatinių atstovybių kitoje šalyje. Tačiau santykiai egzistuoja jau daugybę metų, yra pasirašyti tinkami susitarimai dėl dvigubo apmokestinimo vengimo, ir taip pat vizų panaikinimo diplomatinėms tarnyboms. Kai Kroatija įstojo Europos Sąjungą, šis pagrindų susitarimas suteikia daug privalumų. Dėkoju. Toliau pereisime prie ponos Lochbiller pranešimo. ES Vietnamo pagrindų susitarimas. Mamikins. Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėjau pasakyti, kad pagrindų sutarimas tarp ES ir Vietnamo turi atitinkamų tikslų dėl tolesnės plėtros skatinimo ir dinamiškumo e, abipusiuose santykiuose. Na, kalba eina apie įvairias rytis, ekonominių ryšių stiprinimas, turizmo stiprinimas, investicijos, abipusė pagarba, turint omenyje kitos pusės vertybės ir tradicijas, taip pat žmogaus teisės ir visi kiti aspektai, kurie yra, susiję, kurie yra mūsų santykių pagrindas. Vietnamas yra viena greičiausiai augančių ekonomikų pietryčių Azijoje ir Ramio vandenino regione. Taigi bendradarbiavimo skatinimas yra labai svarbu ir tai yra tikrai logiškas žingsnis į priekį. Ačiū. Yes, it works. Panas Arno. Mes turime šioje salėje liautis mokęs trečiasias valstybės dėl to, kaip jos turi ir neturi elgtis. Ir aš ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį į tekstą dėl 33 punkto, 33 punkte, kur kalbama apie Vietnamą, apie vizų susitarimus ir panašiai. Ir tai, kokie ženklai turi būti ambasadose rodomi, tai yra visiška nesąmonė. Mes turime pripažinti, kad trečiosios šalys turi savo demokratinės teisės, savo suverenumą. Ir aš tiesiog bendro papučio tokią pastabą norėčiau išsakyti, ne tik konkrečiai apie Vietnamą. Bet panašu, kad tikrai per dažnai tai daroma šioje salėje ir mes turime liautis primetę savo mąstyseną kitoms tautoms e, pasaulyje. Čak. Čak. Ačiū. Aš dalyvavau e, diskusijose dėl Vietnamo. Nežinau nežinau detaliai, kas rašoma 33-35 punktuose, bet tikrai nematau priežasčių, kodėl reiktų nepritarti šiam susitarimui. Tie reikalavimai, kuriuos mes keliame, yra racionalūs. 33-35 e, pagrindų starimo straipsniai tikrai yra normalūs eiliniai straipsniai ir dėl to aš balsavau už ir teigiu, kad ES turėtų skatinti strateginius santykius su Pietryčių Azija. Tai yra svarbu tolesniai, e, prieky, tolesniai priekybinių santykių plėtrai. Ačiū. Uh. Dom, e, trecem acum la propunerea de rezoluție finalizarea uniunii economice și monetare a ue domnul jurek marek. toliau pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. ponas jurek. E, mes e, matome, kaip krizė e, paveikia daugelį šalių ir tai kenkia mūsų bendradarbiavimui. ES valdžios institucijos nori pasinaudoti krizę ir konfiskuoti iš valstybių narių jų prerogatyvas ir tai sukels dar gilesnę krizę. Mes matome dabar, kokia yra Britanijos pozicija. Tai ne tik, kad kenkia mūsų šalims, bet ir e, rodo, kad niekas nenori imtis atsakomybės. Mūsų pasirinkimas yra suverenumas. Ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė. Taip vadinama Europos semestro sistema jau galioja penkerius metus. Ji turi poveikį ekonomikai, politikai, nacionaliniai e, parlamentai e, taip pat įtraukti į procesą, vyksta gyvenimo kontrolė. Komisija atlieka virš nacionalinę kontrolę. Ir mes manome, kad Europos parlamentas turėtų būti įtrauktas. Turime užtikrinti daugiau skaidrumo, daugiau valdymo kontrolės. Ir e, tai reiškia, kad komisija turėtų e, konsultuoti su parlamentu, kai e, rengia Baltąją knygą dėl pinigų sąjungos Taip turėjo būti, kai buvo rengiama pirmoji baltoji knyga, o dabar dirbame toliau ir aš remiu tokią būtent kryptį. Ponas Arno. Grįžkime į 90-osius metus, kai Britanijos kancleris Jonas Majoras pasiūlė Europos e, bendrąją valiutą. Tai buvo gana naujas dalykas e, Junktinė karalystėje daugeliu žmonių tuo metu. Mes paskui prisijungėme prie valiutų kurso mechanizmo, ir tai buvo laikoma tarsi eurų, kai dar nebuvo euro banknotų ir monetų, bet buvo nustatytas fiksuotas valiutos kursas. Daug tada verslininkų bankrutavo per dviejus metus daugiau negu bet kada anksčiau. Mes paskui išėjome iš valiutų keitimo, valiutų kursų mechanizmo ir ačiū Dievui neprisijungėme prie euro, nes. E, Daugelis šalių matome, kad nukentėjo nuo euro. Tuo metu ponas e, Medžios su klydo, jis dabar savo, kad mes turėtume likti Europos Sąjungoje, bet aš manau, kad jis ir dėl to klyksta, klysta. Dėkoju. E, toliau ponė Zaborska. E, pranešimas dėl žmogaus teisų padėties. Dėkuoju, pirmininkė. Labai didelė e, našta mums tenka e, sekti ir gyvendinamos laikomas žmogaus teisų pasaulyje. Ar užtikrinamas žmogaus orumas reikia taip pat ir stebėti e, migrantų srautus, kur, nes šiame procese gali migracijos procese pasireikšti žmogaus teisų pažeidimai. Raginame mes savo pranešime e, drausti mirties bausmę, bet taip pat e, priimti pakeitimai, kurie uh, yra platesni negu kad parlamento kompetencijos apmaudu, jog žmogaus teisės gali būti panaudotos e, propaguoti abortams ar e, tos pačios lyties asmenų santuokoms. Ir aš dėl to turėjau balsuoti prieš šį pranešimą. Ponas e, Mamikins, ačiū pirmininkė. Parama žmogaus teisėms yra vienas iš svarbiausių elementų ES veikimo. Tai yra viena iš pagrindinių vertybių. Ir kartais matome, kad vadovaujamėsi savanaudiškais interesais, bet ES turi stiprinti žmogaus teisų aspektą. Neturime pamiršti, kad kiekviena kultūra yra savaip E, besivystanti. Kita vertus, nereikia pamiršti žmogaus teisų universalumo. Bet taip pat e, visi supranta žmogaus teisę skirtingai. Toks yra racionalios diplomatijos pagrindas. Mes pasisakome už savo teisės, savo vertybės, bet reikia nepamiršti ir kitų interesų. Aš pritariau šiam pranešimui. Ačiū. Ponas Šogor, dėkuoju. Šis pranešimas aiškiai rodo, jog mes turime e, nuosekliai gyvendinti ES vidaus ir užsienio politiką. mes turime įgyvendinti patikimą užsienio politiką, kurioje žmogaus teisės būtų svarbios. Kalbame apie mažumas, taip pat Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga dažnai kritikuoja trečiasias šalis dėl to, kad jos pažeidinėja žmogaus teisės, tačiau kaip apie vietos mažumas – kurie sudaro 10 procentų gyventojų, bet e, apie juos nekalbame. Ponas Arno, visi pritarė vie, e, žmogaus teisėms, bet sakoma, kad ES turi kalbėti visą laiką vienu balsu, bet tai prieštarauja suvenioms nacionalinėms teisės, teisėms vykti savo užsienio politiką. Pranešime yra trys punktai, trys pakeitimai patvirtinti. Viename kalbam apie tai, kad reikia uh, naują tipą pabėgėlių apibriežti, bet mes nepagalvojame, kokios bus pasiekmes to. Ir parlamentas tam pritarė. Antras dalykas - kvotų sistemos, moterų politikoje ir demokratijoje. Kaip galima įsivaizduoti, jeigu, jeigu ir tiki, kad tokios uh, žeminančios kvotos yra geras dalykas. Kaip galima primesti kvotas trečiosiam šalims, tai yra nesąmonė. E, trečias dalykas - mirties bausmė. Aš pats priešinuosi nuoširdžiai mirties bausmė, bet mes neturėtume skaityti pamokslų kitiems, nes e, suverenios valstybės pačios priima tokį sprendimą dėl mirties bausmės. Dėkoju. Deitono taiko susitarimo 20-osios metinės. Dėkuoju, pirmininkė. Žinome, kad prieš 20 metų buvo pasirašytas Deitono taikos susitarimas ir vakarų Balkanai e, susilaukė pagaliau taikos. Vietos tautos galėjo pradėti kurti demokratinę visuomenį ir šalį, tačiau dėja konsensuso principas panaudotas Daytono taikos susitarimui, neišsprendė etninių mm, susiskaldimų vakarų Balkanuose. Tas regionas ir toliau išlieka susiskaldęs. Ir net atskiros šalys išlieka susiskaldžiusios. Ir tai taip pat atsispindi ir valdžios institucijose. Serbijos Respublika yra puikus to pavyzdys. Negalime sakyti, kad situacija tose tame regione yra gera. Dėkoju. Toliau ponas Valero ir ponas Mamekins. Dėkoju, pirmininkė. Tai yra teisiškai privaloma sistema, pagal kurią mes su partneriais legalizuojame įprasnės ginkluotės priekybos sistemą. Kai kurios šalis šioje šaly, srityje yra lyderės. 2013 metais eksportavome ginklų labai dideliais kiekiais už šimtus milijonų eurų. Tačiau mums reikia e, vieningo e, ginklų prekybos reglamentavimo. Kiekviena šalis, žinoma, turi teisę kurti savo politiką šiuo atžvilgiu pagal savo interesus. Tačiau ši priekyba turi būti skaidri ir tų normų pažeidimai gali sukelti didelės problemas. Dėkuoju. Pirmininkė. Svarbu, kad teisės aktai reglamentuojantis ginklų eksportą galiotų valstybėse narėse ir todėl mes turime žiūrėti, koks yra komunikavimas tarp valstybių narių. Pranešime kritikuojamos valstybės narės, kadangi jos pažeidinėja taisyklės ir bendrąją poziciją kai kuriuose sritise. Tačiau šis klausimas yra jautrus ir valstybės narės niekada neatsisakys savo kompetencijų šioje srityje. Kiek ginklų eksportas atitinka bendrą išorės politiką? Situaciją reikia tobulinti. Gairės remiasi tą mintimi, kad valstybių narių e, ginklų eksportas negali pažeisti mūsų visų bendrų vertybių. Dėkoju. Dabar pereiname prie patentų ir augalų selekcininkų teisių. Ponas Mamikinas. Ačiū pirmininkė. 17 metų direktyva jau galioja ir ji numato produktų, augalinių produktų e, selekcijos e, principus, kuriem negalima taikyti patentų. Patentai svarbus kitose sektoriuose, bet čia jų negalima taikyti. Tačiau 2015-aisiais Europos patentų biuras paskelbė sprendimą, kad, tom, kad pomidorai ir brokoliai turėtų būti reglamentuojami patentų ir kad tai neprieštarauja direktyvai. Tokiu būdu yra sukūriamas precedentas, kad bent jau iš dalies dabar vaisiai ir daržovės bus patentuojami. Ir todėl nuo dabar turime politiškai ištirti šitokią veiklą. Dėkoju. Pone Harkin. Dėkoju. Aš džiaugiuosi galėdama paremti šią rezoliuciją, todėl kad tikrai labai e, svarbu, e, kad išliktų išlyga taikoma selekcininkams. E, vis visa nuginamoji medžiaga turi būti prieinama visiems selekcininkams. Tai pasakytina tiek apie augalus, tiek apie, apie gyvūnus. Mes turime užtikrinti, kad tos veislės išliktų prieinamos visiems be patentų. Nesvarbu, ar tai yra ugninkavimas išgyvenimo tikslais, ar tai yra sodininkai, ar verslininkai. Taigi, štai dėl ko aš pilnai pritariu tam, kad komisija turėtų paaiškinti būtent e, šios, šio dokumento taikymą ir man, manome, kad reikėtų drausti patentų išdavimą. Aš pritariau penktam pakeitimui, e, kuriame kalbame apie selekcininkų išlygą apie laisvą priekybą. Aš e, nusivyliau tam, dėl to, kad e, nebuvo pritarta šiam pakeitimu. Tarp šitą rezoliuciją šiaip būtų ganėtinai gera. Dėkoju. Padėtis Burundija. Žodis ponui Mamikins. Dėkoju pirmininkė. E, dėl daugelio priežasčių Afrikos valstybės Uh, atgavusios nepriklausomybę, dar susiduria su sunkumais, kuriant uh, valstybės struktūras ir kenčia nuo skurdo, uh, žmogaus teisų pažeidimų ir taip toliau. Kai kurios iš šių valstybių sėkmingiau įveikia panašias problemas. Burundis yra viena iš tų šalių, kuriuose kyla daugiausiai problemų, nors ši valstybė atgavo nepriklausomybę ganėtinai seniai. E, etninis valymas, genocidas, civiliniai karai, didžiausias skurdo lygis, sudėtinga sveikatos sektoriaus, švietimo sektoriaus situacija. Visi šie veiksniai atvedė prie sunkios krizės ir tai netitinka mūsų Europos standartų. Dėkoju paskutinis pranešimas e, Kongo Demokratinės Respublikos Virungos nacionalinio parko apsauga. Ponas Mamikins. Dėkoju pirmininkė. Virungos nacionalinis parkas yra vienas iš seniausių nacionalinių parkų Afrikos žemynė. E, jame yra e, turtinga biologinė įvairovė gyvūnų, yra daug gyvūnų rušių. Bet idėja nuo tada, kai šis parkas įrašytas į, Vyrungo, e, į UNESCO sąrašą, jam kyla pavojus. Vietos valdžia suteikė leidimus išgauti naftą tame parke. Ir taip pat kilo daug konfliktų. Taip pat e, tame parke vykdomas e, ir brakonieriavimas. 140 parko darbuotojų buvo nužudyti. Aš žiūriuosi, kad parlamentas skiria dėmesio Virungos nacionaliniam parkui ir jo apsaugai, nes jis yra šitas UNESCO saugomų objektų sąrašą. Dėkoju. E, šio posėdžio protokolas e, bus atsiustas parlamentui kitos plenarnės sesijos pradžios, e, pradžioje pat, patvirtinimui. Jeigu prieštaravimų nėra, šios rezoliucijos bus perduotos.